projektus, dėl jų balsuosime po diskusijų šiandien šią popietę. Kitas klausimas darbo tvarkėje yra konsultacijos dėl kotinų sustarimo taikymo sustabdymo Uganda ir Nigerija, atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą. Norėčiau informuoti kolegas apie tai. kad poryt šiame pat pastate susirinks Afrikos ir AKR šalių e, parlamentinė partetinė asamblėja. Tai yra įvykęs renginys šį rytą. Ir dokumento tekstas E, atspindi Europos parlamento požiūrį į šį svarbų klausimą. E, apie jį bus diskutuoj, buvo diskutuojama toje asamblėjoje, žinote. Ši... E, suteiksiu žodį ponui Tanok. Ugandos e, prezidento e, sprendimas pritaikyti labai griežtus teisės aktus prieš gėjus ir tikrai labai nuvilia, ypač tai, kad yra numatoma įkalimas iki gyvos galvos už taip vadinamą uh, homoseksualumą, uh, sunkinaminčių visą aplinkybėmis priedo, tai įvertinus tai, kas vyksta Nigerijoje, aišku, kad uh, yra diskriminuojami eiliniai žmonės, kurių pradžių vienintelis uh, nusikaltimas yra tai, kad jie jaučia potraukį tos pačios lyties asmenims. Aš galvoju, kad tai yra kolonializmo kažko importuotas dalykas ir tai yra labai jautrus dalykas. Taigi mes turime labai atsargiai pasverti savo atsa, at, reakciją, kad ne, nenustumtumėm tų vyriausybių nuo savęs, bet paragintumėm juos laikytis kokių nusitarimo, kad būtų galima taip pat ir pagalba iš ES kitaip nukreipti NVO, necentrinėms vyriausybėms. Visą tai turi būti mūsų darbo atverkę, aiškiai parodami, kad mes pasisakome už žmogaus teisės visiems, nežiūrint jų lyties. Eh, Ačiū dabar žodis bendraautoriui Raul Romero. Ir vėl turime pasmerkti Nigerijoje priimtą teisės aktą, draudžiantį susituokti tos pažadžiusiems asmenims, taip pat kaip ir tai, kas Ugandoje yra nuspręsta dėl homoseksualumo draudimo. Tai yra tikrai žeminantis diskriminuotas elgesys, lytinė tapatybė, tai yra privatus dalykas, ką garantuoja tarptautinė teisė ir nacionalinės konstitucijos. LGBTI teisės yra nenuginčia pažeidžiamas yra pagrindinės žmogaus teisės ir kai yra priimtos, e, tokio, tokio, priimtos tokios nuostos prieš homoseksualumą Ugandą ir Nigeriją, tai aišku, kad yra pažeidžiami demokratijos principai ir įstatymo viršenybė, ypač kotonų sustarimo 9 straipsnio antra dalis. Todėl mes be kita ko turime paraginti komisiją imtis, pradėti konsultacijas pagal kotonų sustarimo 96 straipsnį su Uganda ir Nigerija, kad būtų, jeigu reikia, ir suspenduotas tas susitarimas naujausiamis valstybėmis tol, kol jos nesėmė reikalingų priemonių. Ačiū, Raulį. Dabar dvi minutės skiriamos e, ponui Repo. Dėkoju. Ši rezoliucija yra viena iš tų, kuria raginama remtis e, universaliais principais, kuriuos esmė yra visi žmonės gimsta lygus, turėdami tas pačias teisės. Niekas neturi gyventi baimėje tik dėl to, kad jo seksualinė orientacija kitokia. Nepaisant to, net šiandien 76 valstybėse homoseksualumas yra laikomas nusikalstamumu, jūs galite už tai būti nuteistas e, mirčiai. Uganda ir Nigerija e, yra numačiusi ilgas įkalinimo bausmes. Ir tai yra akivaizdus žmogaus pagrindinių teisų pažeidimai, žmogaus rūmo pažeidimai. Kotunų susitarimu yra numatytos taisyklės AKR valstybėms leidžiančioms plėtoti savo ekonomiką, politiką ir kultūrą. Tai yra e, puikus dalykai numatyti kotonų susitarime Ir būtent dėl puiku, kad komisija pradės konsultacijas dėl to. Ir O e, Niderlandai, pažiūrėjau, netgi kelia klausimą dėl to, ar nereikėtų savo pagalbą skirtą Ugandai ir Nigerijai nukreipti kitur, skirti ją nevyriausybinėms organizacijoms. Tuo gali būti nubausta visa šių šalių visuomenė, nes pagalba gali būti nutraukta. Labai svarbu, kad e, būtų numatytos nuostatos pagalbos teikimo priemonių tarpio, kurios padeda apginti žmogaus teisės ir LGBT e, asmenų teisės. Ugando ir Nigerijos administracijos struktūros turi būti raginamos išbraukti iš savo baudžiamosios teisės kodekso baudas, bausmes už homoseksualumą. O dabar kol kol žmonės tose šalyse dėl homoseksualumo gali būti areštuojami ir patirti smurtą. Jokia e, šalis negali pažeidinėti savo tarptautinių įsipareigojimų. Ačiū, kolega Repo. Dabar e, pusantros minutės kalbės kolegė Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. AKR E, susitikimas prasidės šiame parlamente, turime reaguoti jau dabar ir turime priimti teisės aktus susijusius su, ir turime diskutuoti apie teisės aktus Ugandoje ir Nigerijoje, kurie diskriminuoja akivaizdžiai LGBT asmenys. Mes turime pasinaudoti žmogaus teisų nuostatas 896 straipsnį konkrečiai, kad galėtume išspręsti šią labai e, skubę situaciją. LGBTI E, asmenys patiria tikrą raganų medžioklę šiuose, šioje šalyje. Tai taip pat komplikuoja kovą su AIDS. Būtent dėl to, kai kurios valstybės nusprendė išaldyti savo pagal, visomąją pagalbą šioms šalims. Ir e, ta pagalba yra reikalinga šioms valstybėms. Turime aiškiai parodyti, jog nenorime, kad paprasti piliečiai kentėtų dar labiau, negu kenčia iki šiol. Tikrosios problemos yra susijusios su daugybė žmonių. Tai yra ir prasta infrastruktūra, ir korupcijos lygis, ir, būt, ir, ir, ir būtinybė nutraukti ekstremizmą. Tai štai, kas turėtų būti mūsų aktyvaus dialogo prioritetai. Mes norime be abejo bendradarbiauti, tačiau e, būtina, kad būtų laikomasi visiems primtinų vertybių abi pusės turėtų tą daryti, gerbdama žmogaus teisės. Ačiū. Dėkoju. Kitas e, autorius yra kolega Sonik. Minutė jums. Vani do podjęcia zdecydowanej interwencji wobec Ugandy i Nigerii, potępiając. Dėkoju. Kai dėl jų Ugandos ir Nigerijos būtina imtis veiksmų, būtina pasmerkti jų priimtus įstatymus. Mes negalime sustaikyti su tokia situacija, kad šalis, kurios politiškai bendradarbiauja, uh, su jumis, kurios nori gauti visuomenę pagalbą, prekiauti su mumis, pažeidinėtų tokiu mastu žmogaus teisės, kaip tai vyksta Nigerijoje ir Ugandoje. Galime pateikti dešimties metų įkalinimo verdiktą žmonėms, kurie nusprendė e, susiburti į bendrą organizaciją, kuri gina LGBT bendruomenės teisės. 12 Nigerijos provincijų bet koks homoseksualus kontaktas e, reiškia, kad žmogus gali būti nuteistas mirčiai. Ką mes galime padaryti? Mes taip pat galime taikyti sankcijas e, pasiremdami kotonų susitarimu ir galime raginti ES e, imtis veiksmų artimiausių vadovų susitikimo metu. Dėkoju, dėkoju Ir dabar paskutinis pasisakymas. Kalbės konia Veržė. Dvi minutės, prašau. En Uganda, ce que l'on... Ugandoje nutiko tai, ko bijojame. Prezidentas vasario 24 dieną patvirtino įstatymą, kuria homoseksualumas yra kai įtrauktas į baudžiamąjį kodeksą ir netgi mirties bausmė yra tam numatyta. Nigerijoje situacija panaši. Sausio 13 dieną panašus įstatymas buvo priimtas. Pirmosios aukos šio įstatymo buvo pasmerktos 15 e, kirčio, e, rykščių kirčių. Ir e, situacija šioje, šiuose šalise labai sudėtinga. Ir dabar yra kaip ir peržengiama riba, už kurios manoma, kad e, raganų medžioklė yra leidžiama. Tačiau e, evangelikų ir katalikų bažnyčios taipogi labai neigiama įtaka šioje e, situacijoje turi. Ugandoje štai pavyzdžiui e, vienas bulvarnis laikraštis 200 e, žmonių su nuotraukomis sąrašą išspausdino. Nereikėtų pamiršti, kad e, jau yra nubaustų mirties bausme už tokią veiklą. Mes puikiai žinome, kad teisinis neiškumas naudingas tiems, kurie ieško kažką tai nubausti. Kotonų e, susitarimas, e, ko gero, tik tai e, negali pasitenkinti vien tik tai kritika. E, Nigerija ir Uganda turi pakeisti savo teisės aktus. Mes turime pasiremti 96 kotonų sustarimo straipsnių bei e, viešai politiškai bei finansiškai paremti LGBTI asociacijas. Reikia pabrėžti, kad jų veikla vietoje labai svarbi tam, kad e, mentalitetas žmonių pasikeistų ir tam, kad jie būtų labiau informuoti. Kotonų susitarimo taikymas galėtų tam pasitarnauti ir būtent todėl reikėtų tuo pasinaudoti. Pirmininkas, ačiū Mari Kristinai. Dabar turime kalbėtojų frakcijų vardų sąrašą. Pirmiausia, dvi minutės yra skiriamos socialistų frakcijos atstovui Derekui Voganui. You, uh, uh Ačiū pirmininkė. Nigerija ir Uganda prieimė įstatymus, kuriais kriminalizuojamas homoseksualumas ir uh, kalbama apie panašias problemas kitose valstybėse. Ta situacija e, jau keli metai palaipsniui formuojasi ir ta, dabar tapo realybė. Daug kas įtarė, kad tokius įstatymus įveda politiniai lyderiai, kurie nori nukreipti dėmesį nuo realių ekonominių ir socialinių problemų savo šalise. ES negali tylėti tokiu atveju. Mes turime parodyti, kad rimtai vertiname žmogaus teises. Tai klausimas, ką ES gali padaryti. Tikiu, kad sprendimas turi ateiti iš ES, o ne iš atskirų valstybių narių. E, yra tam tikrų galimybių, kurias artimiausiai ateityje būtų galima pritaikyti sprendžiančias problemas. Visų pirma, pavyzdžiui, konsultacijos dėl sutarimo yra AKRS e asamblėja bendra, kuri įvyks artimiausiamis dienomis, kaip jūs pirmininkė pasakėte, tai reikėtų e, pasinaudoti progą šį klausimą iškelti ten. Taip pat yra politinis dialogas numatytas su Uganda kovo 28 dienai, yra taip pat ES Afrikos vadovų sutikimas balandžio 2-3 dienomis numatytas. Tai yra progos šios klausimus aptarti. Kai kas iš jūsų keletą klausimą taip pat reikia sustabdyti pagalbos tiekimą mm, toms valstybėms. Čia tinkamesnis variantas būtų tos pinigus nukreipti labiau NVO, ypač toms, kurios užsima sveikatos priežo švietimu. ES taip pat, manau, turėtų paraginti Afrikos sąjungą iškelti šį klausimą ir imtis lyderės vaidmens, užtikrinant, kad uh, tas dalykas neišplistų po visą regioną, nes žmonės, kurie bebūtų, kurioje pasaulio vietoje jie bebūtų, jie nusipelnė yra vienodo traktavimo ir vienodų teisių. Para... Ačiū žaliųjų vardu, vienai minutiai. Pane Kornelisi. Ačiū pirmininkė. Ateina momentas, kai mes turime įrodyti, kad žmogaus teisės mums tikrai yra prioritetas ES. Uganda ir Nigerija vyriausybės e, parlamentai nusprendė kriminalizuoti LGBTI tai, e, elgėsi. Tai nebuvo tiesiog kažkoks spontaniškas atsitiktinis sprendimas, tai buvo gerai apgalvotas sprendimas, nežiūrint visų protestų iš NVU, NVO, visų iš, iš tarptautinių šaltinių, iš kitų institucijų. Ir dabar mm, Ugandoje gėjai ir lesbietės gali būti pasodinti į kalėjimą ilgiems metams, taip pat ir jų šeimos nariai ir draugai, kurie juos remia. Lygiai taip pat baisi situacija yra Nigerijoje ir tai jau privedė prie smurto sustiprėjimo, diskriminavimo um, prieš gėjų sustiprėjimo. Čia galime iš mūsų pusės padaryti tik vieną išvadą. Uganda ir Nigerija nesilaiko savo įsipareigojimų pagal kotonų susitarimą. Taigi pasirengimai dėl jų suspendavimo turi prasidėti. Turime peržiūrėti mūsų santykius ir pagalbos teikimą to, tom šalims, tų šalių vyriausybėms. Jei ne, tai aišku, kad mes tik tai uh, užšnekame kalbame ir nieko nedarome. Ačiū poniai Kornelisen ir pabaigai. Ponas Obermeier, pusantros minutės. Neprisijungsiu vardu. Dėkoju, ponia pirmininkė. Kai yra manoma, juk Nigerijoje ir Ugandoje homoseksualumas yra baudžiama įkalimo bausmė ar net mirties bausmė. 12 šarieto valstybių už tai taip pat baudžiama mirtim. Įsivaiz... Nu, galime pasižiūrėti, kokia isteriška diskusija vyksta čia dėl šios problemos. Galiausiai įstatymai, kurių tikslas yra kriminalizuoti homoseksualus, be abejo pažeidžia žmogaus teisės. Europos Sąjunga turi tai reaguoti. Būtina permastyti pagalbos teikimo principus. Negalima leisti tų šalių vyriausybių elgtis savaip, nes kitaip mes netiesiogiai paremtume tų valstybių vyriausybių veiksmus. Kotonų nu, susirimai pasišti su AKR valstybėmis galima būtų numatyti sąlygas jų prekybai, pavyzdžiui, su e, ES valstybėmis, nes pasirašydamos šios susitarimus šios šalis įsipareigojo laikytis visuotinai nustatytų tarptautinės teisės principų. Būtina pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir jeigu jų nebelieka, kai dėl Ugandos ir Nigerijos e, būtina stabdyti kotonų susirimo taikymą šioms valstybėms. Ačiū, gerbiami kolegos, sako pirmininkas. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Nori kalbėti šeši kolegos. sustabdysiu kalbėtojus, praėjus minutė laiko nuo jų pasisakymų. Kolega Keli, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, visiškai pritariu čia išreikštiems siūlymams, nes tai, kas vyksta Nigerijoje ir Ugandoje, yra neprimtina ypač homoseksualizmo kriminalizavimas ir tie drakoniška diskriminacija, kuri taikoma ten yra neprimtini. Mes turime be abejo peržiūrėti į pagalbą teikia, turime peržiūrėti pagalbą teikiamą toms šalims, turime kalbėti su centrinėmis šalies vyriausybėmis, turime žvegsti santykius su nevyriausybėmis organizacijomis, turime e, pasakyti Ugandos prezidentui, kuris didžiuojasi savo veiksmais šioje srityje, taip pat E, turime kreiptis į medicinos ekspertus, kurie mano, kad homoseksualumas yra lyga, kad tai nėra kažkoks genetinis e, kodas. Tiesiog turime reikalauti, kad tos valstybės peržiūrėtų savo poziciją, peržiūrėtų savo principus ir būtina pasiekti greitų pasikeitimų Ugandoje ir Nigerijoje. Ačiū. Ačiū, Šonai. Dabar žodis kolegiai Geringer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sausio 16 dieną čia Europos parlamente priėmėme rezoliuciją, kuris merkė Nigerijos ir Ugandos sprendimą kriminalizuoti homoseksualumą. E, buvo priimtas naujas reglamentas, kur buvo pasakyta, kad e, tokio pobūdžio santokos ir, ir būrimas į LGBT organizacijas bus baudžiami dalykai. Tai netitinka bendros žmogaus teisų deklaracijos, tai netitinka kotonų susitarimo dvasios. E, mes teikiame pagalbą besivystančioms valstybėms, tad būtina reikalauti, kad tos valstybės laikytųsi svarbiausių pagrindinių teisų principų. Tad raginame Europos komisiją peržiūrėti bendradarbiavimo principų su šiomis dviem valstybėmis. Visi kiti būsimi sustarimai tarp ES ir trečiųjų šalių turi apimti tą nuostatą, kur būtų pasakyta, kad būtina laikytis pagrindinių žmogaus teisų principų, įskaitant ir nuostatą dėl e, diskriminacijos draudimo dėl lyties ar seksualinės orientacijos. Ačiū. Dėkoju, kolegė Morva yra kita kalbėtoja. Much, uh, Dėkoju ponas Romai Varoida ir kiti kalbėtojai galėtų atsakyti į mano klausimą. Kaip, pagal ką pasirenkami mūsų čia aptariami klausimai? Norėčiau paminėti kitą istoriją. Saudo Arabijos diplomatas nuvyko į Jungtinės valstijas ir, buvo, ir jis e, grįžęs į Saudo Arabiją iš Junktinių valstijų buvo kankinimas, kankinamas Jis paprašė jungtinėse valstijose prieglopščio, o ir prieglopšį suteikti jungtinės valstijos atsisakė. Saudo Arabija yra viena iš tų šalių, kuri yra draugiška JAV valstybė. Ir net po Snaudeno informacijos atskleidimo ta šalis tebelieka puikiai e, draugė e, JAV tuo pačiu ES draugė. Tad e, kaip atsitiko, kad būtent e, šie atvejai, apie kuriuos diskutuojame šiandien, pateko į mūsų darbo tvarkę, bet nieko nepasakyta apie mano paminėtą atvejį. Dėkuoju. La palabra, la Korhola. Pone Korhola, prašom. Kiitos arvoisa puhemies. Kehitysyhteistyö on tärkeä periaate. Ačiū pirmininkė turime galvoti apie vystomusios pagalbos teikimo principus. Ką daryti, jei naudą gaunanti valstybė pažeidžia žmogaus teises? Tarptautinė bendruomenė netyli, Švedija, Norvegija, Niderlandai aiškiai pasakė, kad arba suš sustabdys um, visomą pagalbą Ugandai arba nukreips ją kitur. Kitos valstybės ketina, kiti žmonės sako, kad ir e, JAV pagalba lygiai taip pat reikėtų persvarstyti. Bet reikia padėti nevyriausybinėms organizacijoms, kadangi jų kova yra labai sudėtinga, jiems reikia padėti. Jie irgi su, jiems irgi gali grėsti kalėjimo, grėsti kalėjimo bausmė, jeigu jie padės tokiems žmonėms. E, mūsų užsienio politikoje turime turėti omenyje, kad visos valstybės privalo uh, um, kovoti su diskriminacija. Yes, kolega, it... Ačiū. Toliau panas Boris. Bardzo dziękuję. E, musimy wspólnie ocenić porozumienie. Ačiū. Manau, turime peržiūrėti kotonų susitarimą ir galime pritaikyti sankcijas. Manau, kad tai, kad dvi valstybės nusprendė padaryti prieštarauja žmogaus teisėms. Tai yra diskriminacijos pavyzdys seksualinės orientacijos pagrindų. Todėl aš manau, kad turime sustabdyti mūsų vystomosios pagalbos mokėjimą ir turime e, vietoj to paremti NVO, tokiu būdu pasiūsdami aišku signalą toms valstybėms, kad susitarimų sudarytų su mm, ES negalima taip grubiai pažeisti. E, tai iš tikrųjų, mūsų atsakymas yra labai svarbus. Nuo to priklausys, ar Mm, iš tikrųjų visomoji pagalba yra siejama su tam tikrų normų, dėl kurių sutarė abi pusės laikymas ar ne. Aš raginu kolegas pagalvoti apie tai, kad, kad reikia sustabdyti tos, mokyto, tos pagalbos mokėjimą ir tą pagalbą nukreipti kitur. Ir pabaigai. Ponas Silvestris leggi contro l'omosessualità approvate. Įstatymai kuriuos patvirtino Uganda ir Nigerija, yra neteisingi. Mes turime juos pasmerkti ir imtis griežtų veiksmų jų atžvilgių. Tačiau turiu pasakyti, kad nepaisant to visada e, yra e, tokių, kurie į šią sritį pradeda maišyti, įtraukti visai kitus klausimus, tokius kaip, kad, pavyzdžiui, surogatinė matinystė, įsivaikinimas ir panašiai. Manau, kad LGBTI e, turi e, ginti savo teisės, tačiau niekas nekalba apie vaikus, juk būtent vaikai yra ta mažuma, kurių niekas nesiklauso ir kurių niekas negina. Ačiū ponui Silvestris, o dabar baigiame kalbėtojų sąrašą žodis komisarui Levandovskijui. Ačiū pirmininkė, kolegos, ką mes šiandien aptarinėjame šiandien, tai yra mm, neseniai patvirtinti um, teisės aktai Ugandoje ir Nigerijoje dėl homoseksualų. Tai aišku, ne vienintelis LGBTI asmenų diskriminavimo atvejs pasaulyje ir ES laikosi tvirtos principinės pozicijos prieš bet kokio pavydalo diskriminavimą. Ir 2013 birželį kai taryba patvirtino es gairės dėl, žmogu, dėl to, kad LGBT asmenų žmogaus teisės turi būti skatinamos ir užtikrinta teisėmis naudotis. To, tai, tai yra užduotis, kurioje mes es siekdama apginti homoseksualus nuo diskriminavimo. Europos Sąjunga tikrai laikysis žmogaus teisų visuotinumo principo. Tai reiškia, kad tokia yra mūsų nuomonė, tokia yra pozicija, kad kultūrinės, tradicinės, religinės vertybės tikrai negali būti pasitelktos kaip pasiteisinimas, kai yra pritaikomas bet koks diskriminavimas, taip pat ir LGBT asmenų diskriminavimas. Šiandien parlamento nariai kai kurie ragino pradėti 96 straipsnio dėrybą su Nigerija ir Uganda. Mūsų manimui, jeigu iš tikrųjų galvojama apie 96 straipsnio e, pritaikymą nedelsiant, tai būtų gal per anksti e, da, jau dabar, kaip bet kokiai partnerystėje mes jau pradėjome atviras diskusijas su Uganda ir Nigerija ir toliau ketiname surenkti sustiprinto politinio dialogo raundą pagal 8 kotonų straipsnį kovo 28 dieną ir paskui bus 8 mm, straipsnio dialogas, ministrų sutikimas, ponas Vogan minėjo atitinkamas priemonės, yra praktinis išaldimas šiuo metu ir mes tikimės, kad tų susitikimų rezultatas bus tikrai labai svarbus ir nulems tai, kaip mūsų santykiai su abiem šalimis Nigerija ir Uganda turėtų toliau plėtotis pagal kotonų susitarimą per artimiausius mėnesius. E, tai nulems mūsų tolesnius žingsnius. Ačiū. Dėkoju, nekomisarė. Sulaukėme šešių rezoliucijų siūlymų. E, diskusiją šio klausimu, šio klausimu baigėme, balsuosime netrukus. Kai tik apspre, e, išnagrinėsime trečiąjį šios popietės darbo tvarkės klausimą. O jis yra toks. Panašaus pobūdžio jis yra susijęs su saugumu ir prekyba žmonėmis Sinajuje.